l'on. giancarlo scottà come membro della commissione per le libertà civili la giustizia e gli affari interni e della delegazione per le relazioni con l'iraq l'on. dobromir sosnierz al posto dell'on. jano ponas sosnič vietoj jaroš išar korvin mikė santykiams e, su de delegacija su kinija taip pat žmogaus teisių komisijos ponas šoflin džim kavą pakeis ir saugumo ir gynybos pakomitetyje. Jisai dirbs. Ar kas nors prieštarauja tokiems paskirimams?